patvirtinimo protokolo jokių pareikšta prieštaravimų, tos kandidatūros bus laikomos patvirtintomis. Pagal 231 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, ketvirtą jo dalį, e, laikysime e, IMKO komiteto siūlomus pakeitimus darbo tvarkiai e, vienam iš parlamento patvirtintų tekstų mm, priimtais, jeigu nebus per 24 valandas tam paprieštarauta, jeigu to nepadarys jokia politinė frakcija arba bent jau 40 parlamento narių. Galite susipažinti plenarinės, su, su tekstu plenarinės e, sesijos e, svetainėje. Taip pat pagal įprastinę teisėkuros procedūrą pasirašiau kai kuriuos